presidente pirmininkas la seduta è ripresa atnaujiname darbą ponios ir ponai Norėčiau paskelbti antrojo balsavimo renkant pirmininko pavaduotojus rezultatus. Balsavo 672. Trisdešimt keturi biuleteniai negaliojantys. 638 balsai absoliuti e, reikalinga dauguma yra 320 balsų. Na, o dabar perskaitysiu sąrašą. Lanstrov 393 balsai, Lunaček 441, ponas Papadimulis 469 balsai. Pasko 517, sutarant 261 balsas. Zapasko papadimulis Lunaček ir Landsdorf surinko daugiausia balsų, taigi jie yra išrinkti. remdamiesi antrų balsavimo ir remdamasi darbo tvarkos taisyklėmis, galime pasakyti, kad šie nariai išrinkti Europos parlamento pirmininko pavaduotojais ir sveikinu juos. Ir ta seka, kaip jie buvo išrinkti, o tuo tarpu, jeigu surinko vienodai balsų, tuo met yra skelbiamas pirmas tas asmuo, kuris yra vyresnis. Tokiu būdu bus paskelbtus pavardės protokole. O dėl kvestorių rinkimų, tai norėčiau pasakyti, kad kandidatus, kandidatus prašome pateikti iki 16 valandos. Ir šiuos kandidatus nusiūkite e, sek, generaliniam sekretoriui R2001 Ir pirmasis kvestorių e, balsavimas. Balsavimas dėl kvestorių. Pirmasis balsavimas prasidės 16 val. 30 minučių. Šios dienos protokolas